Η κυρία Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαμβάνεται η συνεδρία. Ponios ir ponai, kolegos, tęskime mūsų posėdį. Vakar dienos posėdžio protokolo tekstas buvo išplatintas. Noriu pasiteirauti, ar turite kokiu nors pastabų laikau protokolą patvirtintų. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra bendros diskusijos dėl bendrosios žemės ūkio politikos reformos.